conoce todo sobre todo. El señor presidente. En, uh... Gerbiamas pirmininkė. Prateskime mūsų darbo plenarnėje sesijoje. Vakarykščio plenarnės sesijos posėdžio protokolas yra parengtas ir jeigu jūs neprieštaraujate, tai jis yra patvirtintas. Dabar darbo tvarkės klausimas antrojo